Does it work? It works. Good. Good evening. Good. Labas vakaras, panas ir panai. Pradėkime. Ne visiškai lygiai septintą, nes kai kurie kolegos vis dar ateina į atvyksta autobusu, traukiniu, lėktuvu, pešiomis. Na, šiek tiek vėluojant, bet laikas pradėti. Jeigu nėra daugiau komentarų, mūsų darbo tvarkė bus neįlinio posėdžio darbo tvarkė bus patvirtinta be pakeitimų. Mano pranešimai. Labai svarbus pranešimas. Du pagrindiniai komitetai - biudžeto ir ekonomikos reikalų komitetai nusprendė paspartinti savo balsavimą dėl EFSI 2 ir perkelė e, šį balsavimą į balandžio 24 dieną dėl to, kad šis dokumentas yra politiškai svarbus ir mums, mūsų komitetui, teko priderinti savo grafiką prie jų taip pat. Ir dėl to mes turime surenkti šį neįlinį posėdį Strasbūrė ir balsuoti dėl FC2. Turime du pranešimus, vienas teisėkuros pranešimas, o kitas e, savo iniciatyvos pranešimas. Abu yra labai svarbus, nes mes norime pateikti savo nuomonę abiem komitetams e, ekonomikos ir biudžeto, nes e, jie dalyjasi kompetenciją pagal 25 taisyklę. Taigi, o mes esame su jais siejami pagal 54 taisyklę. Tai yra labai svarbu mums visiems. Na, dabar trečias klausimas - protokolo tvirtinimas. Tai yra lakryčio 28-29 ir sausio 12 dienos posėdžių protokolai. Jeigu komentarų nebus, tie protokolai bus laikomi patvirtinti. Komentarų nėra. Labai ačiū. Toliau balsavimas. Turime du pasiūlymus. Ir pirmiausia, bandomasis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar patinka balsuoti Strasbūrė? Toks klausimas. Dėl jo reikėjo balsuoti. Balsavimas baigiamas. Aha. Suprantu jūsų mintį. Labai svarbi mintis. Aš susilaikiau, va, pasižiūrėkite. Na gerai, dabar balsavimas. Nuomonės projektas dėl teisėkuros pasiūlymo patvirtinti naują reglamentą dėl Europos strateginių investicijų fondo ir to fondo techninių patobulių įdėgymas ir Europos investicijų patariamojo centro įsteigimas. Pone Kaili, pone pirmininkė, patikrinkite, kiek yra žmonių iš EPP, aš nežin, neturiu kortelės, esu pakaitinė narė, nežinau, ar galėsiu balsuoti. Patikrinsime. Kol kas galėsite pasakyti, ar esate už ar prieš. Jeigu bus elektroninis patikrinimas, galėsite pasakyti, kokia yra jūsų pozicija. Taigi, pirmas 114 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 115 už, prieš, susilaiko atmestas. 116 už, prieš, susilaiko atmestas. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 131 už, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinkime. balsavimą. Atmestas. Jūs balsuojate už, pana Kudriska balsavo prieš, dėja atmesta. Dieve mano, gal reikia padaryti pertraukėlę, nueikite, atsineškite korteles. Kaip suprantu, patvirtinta, nes jūs esate taip pat už. Du papildomi už ir vienas papildomas prieš. Kaip matote, bus sudėtinga, reikia būti labai kantriems, aš tai būsiu labai kantrus. 132 už prieš viešpatę. Dar kartą tikriname balsavimo rezultatus. 132. Baigiame balsavimą. Patvirtintas šį kartą, aišku. 17 už, prieš susilaiko patvirtintas. 18 už, prieš susilaiko patvirtintas. 134 už, kartu su 141. Jis kitame puslapyje. 134 ir 141, kuris yra kitame puslapyje. Balsuojame dėl jų abiejų kartu. Už, prieš, susilaiko atmesti. 19 už, prieš, susilaiko pritarta. 125 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 144 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 138 už. Kompromisas 2 tikriname. Prašom kelti rankas. Aiškiai, dar kartą. Tikriname antrą kompromisą. Baigiame. Patvirtintas. 138 už, prieš, susilaiko. Prašom kelti aiškiai rankas. Suprantu, kad esate pavargę, bet dar kartą 138 už, prieš, susilaiko atmestas. 139 už, prieš, susilaiko atmestas. 140 už, prieš, susilaiko atmestas susilaiko Patikrinkime 140. 140. Baigiame balsavimą. Vienas papildomas prieš, reiškia po lygiai, po 28 už ir prieš todėl atmesta. Visi kiti turi kartelės. Atmestas. 142 už, prieš, susilaiko atmestas. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 150 153 antroji dalis. 153 antra dalis už. Prieš. Patikrinkime. 153 pakeitimo antra dalis. Baigiame balsavimą. Atmestas. 155 už prieš susilaiko atmestas 156 už, prieš susilaiko atmestas 157 už, prieš susilaiko atmestas ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko patikrinkime. Tikriname ketvirtą kompromisą. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. 159 už, prieš susilaiko atmestas, 160 už, prieš susilaiko atmestas, 161 už, prieš susilaiko patikrinkime. Tikriname, 161. Atsiprašau, sako pirmininkas. Baigiame balsavimą. Daugumos nėra. Vienas neigiamas balsas be kortelės. Atmesta. 162 už, prieš, susilaiko atmestas. 163 už, prieš, susilaiko atmestas. 25 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 164 už, prieš, susilaiko atmestas. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Devintas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 165 už prieš susilaiko atmestas. 166 už prieš susilaiko atmestas. 167 už prieš susilaiko atmestas. 181 už prieš susilaiko tikriname. 181. Teigiame balsavimą. Patvirtintas. 183 už. Prieš susilaiko atmestas 185 už. Prieš susilaiko atmestas 184 už. Prieš susilaiko patvirtintas 186 už. Prieš susilaiko atmestas 188 už. Prieš susilaiko atmestas 189 už, prieš, patikrinkime, 189. Tikriname elektroniniu būdu, baigiame balsavimą, atmestas. 32 už, prieš, susilaiko patvirtintas, dešimtas kompromisas už, prieš susilaiko padarintas 191 už prieš susilaiko atmestas 11 kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas 193 už prieš susilaiko patikrinkime 193 tikrino 193 Baigiame balsavimą. Atmestas. Dar papildomas balsas prieš ir atmesta. 194 už. Prieš susilaiko atmestas. 195 už. Ne. atsiprašau, 196 už, prieš, susilaiko atmestas. 2 pakeitimai kartu 197 ir 8 už, prieš, susilaiko atmesta. 305 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 36 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 199 už, prieš, susilaiko atmestas. 200 už, prieš, susilaiko atmesta, 201 už, prieš, susilaiko atmestas, 202 už, prieš, susilaiko atmestas, 203 už, prieš, patikrinkime, 203. Baigiamą balsavimą. Atmestas. 204 už, prieš, susilaikome, tikrinkime 200, 204. Baigiame balsavimą. Atmestas 205 už, prieš, ta pati dauguma atmesta. Taip patikrinsime 205. 205. Baigiame balsavimą. Atmestas. 37 už. Prieš susilaiko atmestas. 38 už. Prieš susilaiko atmestas. 40 už. Prieš susilaiko atmestas. 41 už. Prieš susilaiko atmestas, 12 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, 46 pakeitimo antra dalis už, prieš patikrinkime, 46 pakeitimo antra dalis. Baigiame balsavimą. Atmestas. 13 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, trečias už, prieš susilaiko patvirtintas, keturioliktas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 56 antra dalis. Kas už? Prieš. Patikrinkime 56 antra dalis. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. 56. Ketvirta dalis. Tas pas pakeitimas, bet jo ketvirta dalis už. Prieš. Patvirtintas. Patikrinkime. Baigiame balsavimą. Taip, patvirtintas. Ketvirto pakeitimo antra dalis. Ketvirto antra dalis už. Prieš. Susilaiko. Patikrinkime. Ketvirto pakeitimo antra dalis. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. 63 pakeitimo antra dalis. Už. Prieš jūs visą laiką laikote ranką iškėlus, man neaišku. Patikrinkime 36 pakeitimo antra dalis. 63 pakeitimo antra dalis. Baigiame balsavimą. Atmestas. Šeš... 63 pakeitimo trečia dalis už, prieš. Patikrinkime dar kartą. 63 pakeitimo trečia dalis. Baigiame balsavimą. Dabar jau turite kortelę, viskas gerai. Atsiprašau. Patvirtintas. 64 už. Prieš susilaiko priimtas. 65 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 15 kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 16 kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 75 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 76 už. Prieš Patikrinkime 76. 76. Baigiame balsavimą. Atmestas 17 kompromisas už, prieš susilaiko patrintas, 86 už, prieš susilaiko atmestas, 87 už, prieš susilaiko atmestas, 88 už prieš susilaiko atmestas, devintas už, prieš susilaiko atmestas, patvirtintas, dešimtas už, prieš susilaiko patvirtintas, aštuonioliktas kompromisas už, prieš, patikrinkime, aštuonioliktas kompromisas. I close the vote. 18 kompromisas, baigiame balsuoti. Pritarta 20, 91 už prieš susilaiko pasitikrinkime dėl 91. Balsuoti baigiame. Pritarta. 90. Kas už prieš susilaiko. Atmesta 93. Už prieš susilaiko. Pritarta. 13. Už prieš susilaiko. Pritarta. 97. Už prieš. Pasitikrinkime dėl 97. Balsuoti baigiame. Atmesta. 99 už prieš susilaiko atmesta. 98 už prieš susilaiko atmesta. 19 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 108 už prieš susilaiko atmestas, 113 už, prieš susilaiko pritarta, 14 už, prieš susilaiko pritarta. Dabar vardinis balsavimas dėl viso pranešimo su pakeitimais, tai yra tiesiekos rezoliucijos. Balsavimą baigiame pritarta. Noriu pasveikinti Eva Kailį. Kitas darbo tvarkės klausimas vėlgi susijęs su Europos strateginių investicijų fondo nuostatų gyvendinimu. Pranešėjas Marijan Žan Marinesku. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Antras kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta, 13 už prieš susilaiko pritarta, 3 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 4 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 5 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 35 už prieš pasitikrinkime dėl 35 pakeitimo. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta šeštasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Septintasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dvidešimt antras pakeitimas, antroji dalis. Tik tai dėl jos balsuojame, kas už, prieš susilaiko pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. 52 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 54, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 61, kas už, prieš, susilaiko Pritarta 63, kas už prieš susilaiko. Atmestas 64, kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 64. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 65. Kas už? Prieš pasitikrinkime dar kartą dėl 65. Balsuoti baigiame. Atmesta. 67. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 68 už prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dėl 68 balsuoti baigiame. Atmesta. Devintasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dešimtasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 77 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmestą. 78, kas už prieš susilaiko atmestą. 79, kas už prieš susilaiko pritarta. 11 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 87, kas už prieš susilaiko pritarta. 12 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 94 pakeitimas, kas už prieš, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Devindešimt ketvirtas pakeitimas atmestas, tryliktas kompromisas už prieš susilaiko pritarta, keturioliktas kompromisas už prieš susilaiko pritarta, šimtas šeštas pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Atmesta 15 kompromisas už prieš susilaiko. Pritarta 113 pakeitimas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Dėl 113 balsuoti baigiame. Dėl 113 atmesta 114 pakeitimas kas už prieš susilaiko atmesta. Dabar vardinis balsavimas dėl pranešimo projekto su visais pakeitimais pradėjome balsuoti. Labai ačiū. Balsuoti baigiame. Daugumą balsavo už, sveikiname pranešėją. Tokiu būdu baigiame svarstyti ketvirtą darbo tvarkės klausimą. Ar turėtumėte pasiūlymų dėl kitų klausimų? Nėra kitų klausimų, posėdis baigtas.